Mes chers collègues, Brangus kolegos, siūlau pradėti darbą. Tai yra jungtinis posėdis ekonomikos reikalų komitetų. Sveikinu poną Gualterį pirmininką ir vadinamo TAX 2 komiteto narius. Labai džiaugiuosi galėdamas palinkėti jums laimingų metų. Tikėkime, kad, jis, kad jie bus geresni negu Mm, seni metai, taip pat esu įsitikinęs, kad ir viename ir kitam komitetui šie metai atneš daug darbo. Jūs matėte darbo tvarkės projektą, jeigu pastabų nėra, tuomet projektą tvirtiname. Vienas punktas e, darbo tvarkėje, keitimasis nuomonėmis su komisaru Moskovici. Turite štai čia visas kalbas surašytas, kaip ir visi taks e, komiteto, mokesčių komiteto, reikalų komiteto e, posėdžiai, šis transliuojamas internetu. Kartu su pirmininku Gualtieri pasitarė su komisaru, kurį beje sveikinu ir dėkoju jam, kad čia dalyvauja, norėjome pradėti metus ir e, taks 2 komiteto darbus pradėti pratesant taks vienas komiteto darbus, išklausant mokesčių reikalų komisaro nuomonės apie tai, kas buvo nuspręsta praeitą savaitę ir apie tai, kas yra e, rengiama Europos komisijoje artimiausiamis savaitėmis. Primenu, kad taks 2 pareiga yra užtikrinti E, taks vienas darbų stebėsena, kitaip tariant, pabaigti rinkti informaciją, kuri negalėjo iki šiol būti surinkta. Čia turiu galvoje visų pirma Conduct Conduct Group dokumentą, tai yra puikiai žinoma pono Moskovisi tema ir manau, kad jisai mums taip pat čia pateiks labai nemažai papildomos informacijos. Taip pat e, baigti klausimus, kurie negalėjo būti pabaigti ir mūsų taip pat e, pareigose yra laikytis Europos parlamento rekomendacijų dėl mokesčių pranešimo, taip pat dėl e, kom, ekon komiteto, ekonominių reikalų komiteto e, pranešimo ministrų tarybos bei valstybių narių ir ypatingai atliekant kitus platesnius geografiškai EBPO darbus. Taks vienas pranešė apie kai kurių didelių tartautinių įmonių mokesčių vengimą ir taip pat susidaro toks įspūdis, kad pradeda keistis požiūris dėka to, kad e, parlamentas, komisija ir ABPO dirba ranka rankon. Todėl, komisarė, norėtumėm metų pradžioje sužinoti, kokių naujų iniciatyvų įmasi komisija ir e, kokia numatyta darbo tvarkė. Dėkoju. Alena, and I would like also. Ačiū, Alenai. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti komisijos nariu Moskoviciui šiandien už tai, kad atvyko pas mus. Ačiū Alnai už tai, kad su organizavai kartu su ekonomikos reikalų komitetu šį bendrą posėdį. Ačiū komisijos nariui, kad priėmėte mūsų kvietimą atvykti pas mus. Aš suprantu, kad jūs suteiksite mums šiek tiek išsamesnės informacijos apie kovos su mokesčių vengimu paketu Bet kokiu atveju mes e, tikimės gauti apie šį paketą šiek tiek bendresnės informacijos, e, būtent e, kaip atsižvelgiama į kiekvieną valstybę teikiamas ataskaitas apie bendradarbiavimą ir kitus klausimus. Aš manau, kad tai bus įdomus posėdis. Ačiū dar kartą Jums. Kaip žinote, ekonomikos reikalų komitetas būtent priėmė atitinkamą pranešimą Ir mes tikimės, kad jūs atsižvelgsite kaip komisija į mūsų pasiūlymus. Taigi, Alnai, tavo žodis. Komisarė, žodis jums 15 minučių. Dėkoju ponui Lamasūrai, Gautieriui. Taip pat e, norėčiau pasveikinti ponus ir ponės parlamentarus, kaip įprasta, ir palinkėti labai nuoširdžiai E, gerų, puikių 2016 ką tik prasidėjusių metų. Tikiuosi, kad šių metų eigoje mes labai reguliariai susitiksime, bent jau to norėčiau. Ir matau tarsi ženklą, kad taks vienas komitetas mane pasikvietė ir tokiu būdu prasideda taks du komiteto darbai. Na, e, gal ir galėčiau, bet gal ir negalėčiau pasakyti, kad tai yra vienas ir tas pats komitetas. Iš tiesų šio komiteto vaidmuo e, kovoje su sukčiavimu yra lemiamas. Mes norime e, efektyvesnių, geresnių priemonių susijusių su mokesčiais, būtent į tai sukoncentruota mūsų veikla ir aš kaip komisaras E, kuris yra atsakingas už, ko, už mokesčius, taip pat e, už tai atsakau. Taks du e, komitetui metų pradžioje norėčiau pasakyti, kad jisai prisima politinį įsipareigojimą. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir paminėti, jog yra čia tarp mūsų ponas Quest, naujas generalinis direktorius, kuris yra Ar yra ponas Kuės salėje? Ne, jo nėra. Taigi atsijimu šią pastabą, bet e, galite būti tikri, kad ką tik tai su juo kalbėjausi ir vienas iš pagrindinių mano jam duotų nurodymų buvo būtent labai skaidriai bendradarbiauti su parlamentu ir e, e, komisteto darbams teikti labai didelį dėmesį, nes mokestiniai reikalai negali e, efektyviai vystytis, jeigu parlamentas savo indėlio neįneš. Todėl aš manau, kad mano būtent pareiga ir yra jums padėti, kad tai kaip galima greičiau įvyktų. E, šis komitetas čia vaidina labai svarbu e, vaidmenį, ar tai būtų ekon komitetas, ar taks komitetas. E, aš manau, kad pirmininkas, kaip tik čia labai daug prisidės ir mes taip pat intensyviai bendradarbiausime kaip 2015 metais. 16 metais mes irgi su tokiu pat atkaklumu kipsime į darbą. Parlamento priimta rezoliucija e, lapkritį ir gruodį taip pat suvaidino labai svarbu dėmesį e, e, ieškant e, išeičių, kaip e, kovoti su sukčiavimu ir su skaidrumo trūkumu. Taigi mes visi dabar pasinaudosime e, tokią padėtimį, kuri susiklostė ir toliau tęsime tą dvasę. Parlamentas ir komisija e, sutarė dėl to, kad reikia konkrečių priemonių, e, kad reikia iš tiesų kovoti su E, e, agresyvių finansinių fiskalinių planavimų ir kad reikia geresnio e, skaidrumo. Mes norime, kad būtų teisingas ir skaidrus, teisingai skaidri mokesčių sistema sukurta visoje sąjungoje. Aš kaip komisaras ir piliečiai ir įmonės viso to labai norime. Ir tai yra elementaraus teisingumo reikalavimai. Įmonės turi mokėti mokesčius nuo savo pelno. Tai yra visiškai paprastas ir suprantamas dalykas. Viskas, kas išeina už to reikalavimo, tikrai nebus e, mūsų piliečių lūkesčių ir įsivaizdavimo e, lygmenį, lygyje. Deja, realybėje vyko kai kurių neigiamų dalykų, e, nors tie dalykai yra tikrai labai neigiami, labai negeri dalykai. Mes nesame prisi, e, priversti gyventi su sukčiavimu, todėl turime kartu ir ryštingai veikti. Dabar dėl paties metodo. Žinau, kad jūs esate pilnai įsipareigoję siekti šio tikslo. Mes ir aš asmeniškai esu pasirengęs jūs palaikyti. Kad eistumėm toliau į priekį, čia norėčiau nurodyti, jog parlamento prieiga prie informacijos būtinos jo darbo atlikimui e, reikėtų užtikrinti. E, čia nėra dar pasiekta tokio lygio, kaip norėtųsi, tačiau bent jau pasistumėta į priekį. Parlamentas turi prieiti prie dokumentų ir valstybės narės e, taip pat e, turėtų dalyvauti šiame darbe. Dabar norėčiau prie esmės pereiti, visų, bet visų pirma norėčiau šiek tiek retrospektyviai pažvelgti į tuos veiksmus, kurie atlikti 2015 metais, kad atsirastų mūsų veiklose, veiksmuose šioks toks nuoseklumas. Jau buvo imtasi tam tikrų stiprių priemonių, kad e, būtų išvengta tokios uh, kad būtų kovojama su agresyviu mokesčių vengimu. E, jau buvo 2015 metų įmonių apmokestinimo planai sukurti, tai yra dvi iniciatyvos, kurių veikimo plotas labai stiprus ir e, mums mes dabar matome, kad iš šių pavyzdžių, kad Įmonių mokesčių srityje galima veikti tikrai labai greitai ir efektyviai, nepaisant kai kurių atsirandančių blokavimų. Tačiau tuos, e, tuos blokavimus e, taip pat galima išjudinti e, ir kad galėtumėm E, žodžiu, e, pasiekti konkrečių rezultatų. Taisyklė konkreti valstybės narės egzistuoja, e, taryba taip pat, tačiau tai neturi būti kažkoks tai E, kažkokių tai išimčių kūrimas neturi būti. E, sakykime, turi būti keičiamasi informacija. Aš norėčiau pasakyti dar kartą, kad keitimasis informacija iš tiesų labai didel, gerų vaisių davė, tačiau vis tik tais tas keitimasis informacija nebuvo toks intensyvus, kaip parlamentas norėjo. Aš jau sakiau plenarinę posėdį ir dabar noriu pakartoti, kad mes pasiekėme patenkinamą kompromisą E, ir netikėtą kompromisą. Aišku, e, daug geriau negu buvo, bet dar yra kur tobulėti. Darbas labai mm, pagerėjo, būtent e, kalbant apie akcizo mokesčius, CCTV angliškai, arba kalbant apie direktyvų kai kurių sujungimą, Aš manau, kad iš tiesų yra labai dar daug e, dalykų, kuriuos reikia atlikti. 2016 metų darbo atverkė bus labai įtempta. E, dabar aš čia norėčiau dar daugiau visko apriepti, tačiau e, pastebiu, jog komisijoje atitinkami susitikimai dar nevyko. Ir aš dabar norėčiau Jums pasakyti, jog visų metų eigoje esu pasirengęs su, su jumis susitikti pakartotinai vėl ir vėl, kad galėtumėm aptarti iš naujo visus dalykus. Metų e, mėnesio pabaigoje e, komisija pateiks m, mm, paketą Anti-Tax Avoidance Package e, tai yra 2016 metų mokesčių paketas, jis yra ateičiai labai svarbus, jūs žinote, kad Pir, pradžioje bus diagnostika. E, Europos rinkoje turi būti priimtas koordinuotas požiūris kovojant su mokesčių slėpimu ir su sukčiavimu, todėl mes kartais turime eiti netgi toliau, negu nurodo ABPO e BEPS programos rėmuose. Ir šis paketas, kaip tik į tai atsižvelgs, tas paketas bus bendras paketas, bendras dėl to, kad jais e, ir teisės aktų leidimo ir ir teisėkuros, ir neteisėkuros projektai, ir išorės, ir vidaus projektai. Ir iš tiesų e, tas projektas bus susijęs ir su trečiosiomis šalimis, ir galų gale Europos, e, Europos Sąjungos diskusijos įgaus daug didesnį, daug geresnį mm, tarptautinį atspalvį, kaip buvo aptarta G20 rėmuose. Taigi Kai tik tais tas projektas bus patvirtintas komisijoje, norėčiau vėlgi pasakyti, kad esu pasirengęs ateiti jums jo pristatyti čia. Komisija labai svarbu, komisijoje labai svarbus šis šio paketo prieimimas, apie tai jau ne vieną kartą išnekėjome ir dar kartą pakartosiu, kad esu įsitikinęs jo naudą visai Europai ir kad tai leis geriau konkuruoti įmonėms mokesčių srityje. Taigi dar kartą norėčiau pakartoti, kad 2016 metai bus atgimimo metai, šeši atgimimo metai, komisija um, pristatys tą paketą ir bus, gal, bus siekiama kaip galima gerai, greitesnio susitarimo. Taip pat norėčiau pasakyti, uh, kad e, mes esame pasirengę išlaikyti tuos vadinamus 3C principą angliškai tariant. Tai neturi būti, kad e, projektą dabar sukūrėme ir čia ir sustojame. Tai yra tik tais pradžia, e, o po šios geros pradžios turi sekti ir kiti veiksmai. Taip pat komisija numato pranešimus kiekvienos šalies atskirai atveju. Taip pat renksime studijų analizę ir, ir Jūrova e, šią studiją užsijims, kad kitą pavasarį galėtumėm pateikti atitinkamus pasiūlymus teisės aktų leidėjams. Jūs mano asmeninę poziciją žinote, kadangi ne vieną kartą jau ją pateikiau. E, labai e, maksimalaus skaidrumo siekiu ir manau, kad Dabar mes atsižvelgsime į, e, ar, į tuos poreikius, kurie bus konstatuoti ir aš kaip komisaras esu atsakingas už tai. Tačiau šiuo metu, dabar kai kalbame, šią minutę su Lamasūro EBPO e, e kol kas galutinio sprendimo prieėmę nesame. Taigi 2015 metais buvo pradėtos fiskalinės reformos ir tos reformos bus toliau tęsiamos 16 metais. Norėčiau pridurti, kad e, gruodžio mėnesį Hagoje ir e, vėliau e, Amsterdame šnekėjausi su Niderlandų finansų ministru, kuris bus ir Euro grupės vadovas. Tai, manau, yra labai geras dalykas, taip pat su ponu Vipsu valstybės sekretoriumi, kuris labai iš arti šiuos dalykus stebės, taigi labai esu e, džiaugsmingai gerai nusiteikęs dėl to, kad Niderlandai kaip pirmininkaujanti šalis tokiai iniciatyvai pritarė ir ją remia. Mūsų bendravimas buvo puikus, o mano bendravimas uh, E, mano e, ketinimai yra e, kaip tik tai sprydinti <coughs> paketą iki Niderlandų pirmininkavimo pabaigos. Būtent taip nusiteikia ir mano ką tik minėti prelegentai. Margareta Stinger taip pat nusiteikusi panašiai komisija nusprendė, kad Belgijos pertekliaus režimas E, yra neigiamas, buvo atsimta 7 milijonai eurų dėl tų visų žingsnių. Par, e, Junkeris tikisi, kad parlamentas padės, jūsų komitetas ypatingai. Mes siekiame tų pačių tikslų, e, kuo daugiau, kuo daugiau skaidrumo duoti tarptautinėms įmonėms. E, mes dabar pasiekėme koordinavimo veiksmais nacionaliniu mastu, kad sukčiavimas ir mokesčių slėpimas atsitrauktų. E, tikimės, kad mes pereisime prie to e, geresnio modelio ir dabar, mano nuomonė, mes jau prie to modelio einame Mes turime to siekti. E, jeigu to nesieksime, tai jau bus diversija ir tai, galiu pasakyti, iš anksto pralaimėtas mūšis. Mūsų piliečiai, mūsų įmonės to laukia. Aš manau, kad e, šią sistemą, atsižvelgiant į kiekvienos iš mūsų institucijų specifiką. Vėlgi visi siekiame tų pačių tikslų, visi kartu dirbame, bent jau komisija nori dirbti kartu su parlamentu, būti kaip galima skaidresniems kartu su jumis, šalia jūsų ir kartu atlikti visas tas reformas, kurios numatytos 16 metais, kad pasiektumėm skaidrumo. Būtent tam ir įsipareigoju priešais jūs. Beaucoup, Dėkoju jums, ponas komisarė. Norėčiau pridėti, jog e, kalbėjote apie komisarą Festagerį. E, komisarę Festager, ji e, iš principo pasirengusi yra pas mus ateiti bei papasakoti apie įvairias iniciatyvas, kurios jau buvo e, E, pradėtos vystytis jos atsakomybės rėmuose. Turiu įspūdingą sąrašą užsirašysiu jų kalbėti, mes e, siūly, e, siūlome remtis metodu Q&A, kitaip tariant, penkių minučių e, turėtų pakakti klausimui užduoti ir atsakyti į jį. Man <clears throat> pirmas yra Burka Balts nuo EPP. Ačiū, panė pirmininkė. Sveiki atvykę, panė komisijos nariai Moskovičiai. Savo ruoštų ir EPP e vardu norėčiau pasveikinti jūsų naujaisiais metais. Man visai patiko, ką jūs pasakėte. Aš manau, kad galime remtis jūsų mintimis dirbant šiais metais. Jūs teisingai pasakėte, kad parlamentas e, remia komisiją. Taip manau ir aš. Taip ir aš suprantu. Todėl labai atsidžiaugiau jūsų patiktais argumentais. Aš norėčiau tik tai dėl kelių punktų pasakyti savo nuomonę arba iškelti klausimus trumpai. Vienas dalykas tai, tai būtent valstybė teikiamos ataskaitos. Jūs e, laikomas iš esmės e, tokių ataskaitų šalininkas, ypač išsamių ataskaitų šalininkas ir komisija ir pasakė, kad tokį pasiūlymą ir pateiks, tai būtent teikti išsames valstybė ataskaitas. Iš tikrųjų, e, man patinka komisijos ryštas, tačiau klausimas, žinoma, yra toks. Ar tie pasiūlymai, kurias jūs pateikite, yra susiję ir su EBPO diskusijomis ir ar gali tie pasiūlymai būti pritaikyti tarptautinėje platmėje. Todėl man būtų įdomu, kaip komisija atsižvelgs į galimą riziką, kad Europos įmonės gali netekti konkurencinio pranašumo. Jeigu Europoje jie turės pateikti išsames ataskaitas, o trečiose valstybėse tokios įmonės neturės teikti tokių išsamių ataskaitų. Ir kaip jūs norite užtikrinti, kaip e, galėsime nustatyti ribą tarp didžiųjų koncernų e, ir tarp e, vidutinių ir mažųjų įmonių, kurios dirba tarptautiniu lygmeniu. Jūs pasakėte, kad būtent 2017 metais e, turėtų būti nustatytas tas konsoliduotas vertimo pagrindas. Aš manau, kad e, nors darybos su valstybėmis narėmis yra sudėtingos, bet manau, kad šis manimas pavyks. Dabar tik tai trumpai norėčiau paklausti, kokia yra diskusija vystama komisijoje dėl minimalių mokesčių tarifų. komisijos narį žodį. Ačiū, ponė Balci. Aš e, džiaugiuosi jūsų e, frakcijos, kuris didžiausio parlamente pastangomis šį klausimą spręsti. Kalbant apie skaitomybę pagal šalis, pagristai minėjote, kad aš esu vienas iš rimčiausių šalininkų siekiančių užtikrinti skaidrumą šioje srityje. Atspirties taškas yra tai, kad minimali mokesčių bazė yra ta, kurią nustatė BPO. Ir e, aš E, manau, kad būtent tas, e, tas tarifas ir turėtų būti spirties taškas. E, klausimas kyla, ar mums reikėtų atitinkamus duomenys viešinti ir žengti tolesnį žingsnį. Aš asmeniškai pritariu tokiam požiūriui, tačiau jūs paminėjote vieną aspektą. <clears throat> Mes neturėtume priimti jokių sprendimų, kurios kuriais būtų pabloginama mūsų įmonių konkurencinė situacija, padėtis palyginti su užsienio įmonėmis. Taigi kyla klausimas, ar neturėtume palaukti, kol tinkamą žingsnį žengs mūsų partneriai užsienyje ir e, pritaikys atitinkamas nuostatas savo įmonėms. Aš dar noriu pabrėžti, kad šis sprendimas vis tiek bus priimamas komisijos narių kolegijoje. Kalbant apie akcizus, mes turime per du kartus sutinkamą sprendimą priimti ir visus žingsnius žengti iš eilės ir e, kalbant apie e, minimalius mokesčių tarifus, kol kas jokie sprendimai nėra priimami, kol kas mes e, priimame arba diskutuojame dėl dabartinių mokesčių tarifų, dėl uh, einamųjų e, apmokestinimo tarifų ir mūsų principas yra, kad įmonės būtų nei per daug, nei per mažai neapmokestinimus ir kad mokesčiai būtų mokami ten, kur yra pelnas uždirbamas. Pone Ferreira, ačiū labai. Aš visiems taip pat linkiu gerų naujų metų. Ir noriu padėkoti Jums už tai, kad šios metus pradėjote e, svarstydami labai svarbius darbo tvarkės klausimus. Noriu pratesti mintį, kurią aptarėme per praeisį posėdį, sustikdami su Luxemburgo finansų ministru, nemažai kolegų pareiškė kritinių pastabų, tarp jų ir aš dėl tų pakeitimų, kurios taryba pakeitė komisijos pasiūlymui dėl automatinio keitimosi informaciją. Parlamentas yra patvirtinęs nekartą savo poziciją, taip pat ir taksio komitete buvo patvirtinta didžiąją balsų daugumą atitinkama pozicija, todėl mes turime užtikrinti, kad uh, šiame naujame etape mes nenutolsime nuo to patvirtino principo, tada noriu paklausti. Dėl e, teisės aktų susijusių su BEPS. Nes e, e, tas pasiūlymas, kuris yra patiktas nelabai nutolęs nuo EBPO pasiūlymų ir juo siekiame pagerinti ES kaip e, ekonominio regiono konkurencingumą. Taryba yra nustačiusi tam tikras orientacinės kryptis, taigi dabar kyla klausimas, ar komisija taikstysis su tomis tarybos nubrėžiamomis ribomis ir čia mes neturėtume, manau, statyti vežimo prieš arklį. Ir jūs pirmiausia turėtumėte atsižvelgti į parlamento poziciją tam, kad galėtumėte įgyveninti iš tiesų ambicingą darbo atvarkę ir vadovautumėties visų Europos piliečių interesais, o ne atskirų šalių interesais. Ačiū komisijos nariui žodis. Norėčiau palinkėti pirmiausia gerų metų O rimtai kalbant, norėčiau, kad nesu taip pat griežtai kaip ir jūs nusiteikęs Luksemburgo pirmininkavimo atžvilgių. Jie turėjo nemažai dalykų, kuriuos turėjo atlikti e, e, tuos dalykus atlikti reikėjo atsižvelgiant į tai, kad egzistuoja daug valstybių narių, reikėjo siekti kompromiso ir kompromisas, kuris pasiektas pirmininkaujant Luksemburgui, yra tikrai neblogas, toks geras, koks tik gali būti. Parlamentas dar toliau norėjo nueiti, negu dabar yra pasiekta, tačiau iš tiesų. E, keisti, priimti direktyvą dėl keitimosi informacija taip greitai tikrai buvo, na, neįprastas dalykas, naujovė. Taip pat jūs galvojate, jūs klausėte apie tai, ką siūlo EBPO ir Europos komisija. Mes dar toliau nuėjome. Ne... Taip, Taip pat buvo kalbama e, apie trečiasios valstybės, bet mes būsime dar ambicingesni, kadangi įtrauksime platesnį, platesnę taikymo sritį ir e, siūlysime, kad informacija būtų keičiamasi automatiškai bei sistemingiau negu buvo siūlyloma. Mes, norime, mes žinome, kad mm, spontaniškumas tai dar nėra viskas, mes dar toliau naisime, mes suliesime į vieną BEPSO, e, ABPO ir G20 sprendimus, kitaip tariant, mes sieksime dar ambicingesnių tikslų. Bernd Liuke. Guten Tag, Herr. Labą dieną, komisijos nariai. Ačiū už jūsų svarstymus. Tačiau jie man nėra pakankamai konkretus, kaip ir kai kurie jūsų atsakymai. Aš norėčiau sužinoti, kai jūs skundžiatės, kad jūs esate susirūpinęs dėl e, mokesčio vengimo masto Europos Sąjungoje, tai kaip jūs galvojate, kokio dydžio yra būtent šitas mokesčių vengimas? Galite pateikti kažkokius e, apitikslius skaičius? Ar mes kalbame apie šimtus milijardų eurų ir kaipgi mano komisija, kiek apskritai kalbant apie kokybę, kiekybę įvyksta to mokesčio vengimo atveju ES per metus. Ir kaip Jūs manote, kokios tos priemonės, kurias siūlo komisija, ar jos yra veiksmingos, būtent kovojant su mokesčio vengimu? Gal galite kažkaip procentais nurodyti, sakykime, kalbant apie skaidrumo iniciatyvą, kiek jūs tikitės procentų mokesčių vengimo sumažinti, sakykime, 10, 50 procentų sumažinti tokių mokesčių vengimo atveju. Na, tikslių skaičių aš nereikalauju, tiesiog pasakykite, kaip apytiksliai įsivaizduojate. Galbūt jūs turite tokius skaičius. Taip pat CCTP iniciatyva. Kaip Jūs manote, kiek procentų, tik nesakykite, kad nežinote, kiek procentų, turėtumėt maždaug įsivaizduoti, kiek procentų mokesčių vengimo Europos Sąjungoje galima būtų išvengti taikant CCTB. Merci, monsieur le commissaire. Désolé, monsieur Luke, mais... Atsiprašau, ponė Luka, bet aš ne žurnalistas negaliu e, pateikti jums skaičių, kurių niekas neturi, nes nemoku spekuliuoti. Taip pat ir BPO tų skaičių neturi ir mes turime tam tikrų priežasčių vertindami, jog tikrai yra sudėtinga nustatyti harmonizuotą metodiką, kaip skaičiuoti mm, mokestį atskirti nuo pelno, nes kiekviena valstybė narė turi savo susiklošiusias sąlygas, mes neturime bendro principo, kaip skaičiuoti mokslininkas, e, e, kaip skaičiuoti mokesčius, mes neturime bendro pagrindo, kaip tuos mokesčius skaičiuosi. Žinoma, jeigu tai turėtume, būtų daug lengviau. Tačiau savaime suprantama, kad tuos skaičius gal iš karto net nereikia turėti, norint ryštingai veikti. Todėl e, skaičių nepateiksiu, bet e, galiu tvirtinti, kad e, mechanizmas e, ir mastai mūsų yra įsisamoninti, iš tiesų yra labai viskas plačiai paplitę. E, ir mes turime duoti tinkamą atsaką visam tam. Esu įsitikinęs, kad mūsų darbo tvarkė yra daug ambicingesnė negu visada ir jeigu atidžiai manęs klausėte ir jeigu e, matėte taks vienas komisijos pranešimą, tikrai labai tai yra įtempta ir tiksli darbo tvarkė e, kurią dar labiau sukonkretinsiu artimiausiais mėnesiais. Pirmininkas, ačiū. Primenu, kad ABPO. Prašau. Moskovici, ich kann nicht. Pone Moskovici, iš tikrųjų aš e, nelabai tikiu to, ką jūs pasakėte. Jūs pasakėte, kad jūs nelabai įsivaizduojate, o kokio dydžio apskaitas mokesčio vengimas. Jūs net neįsivaizduojate, kokio dydžio problemą jūs norite pašalinti savo skaidrumo iniciatyvomis ir būtent bendra mokesčio norma. Na, iš esmės jūsgi turite suprasti, kad jūs esate dabar atsakingame komitete ir jūs e, tikriausiai turite turėti bent jau kažkokius duomenis apie priemonės. Atvirai pasakysiu, kad jūsų klausimą man suprasti sunku, bet nesunku suprasti jūsų, e, jūsų na, sakykime, požiūrį. Negaliu pateikti tų, teisių, e, tų skaičių. Visi žinome, kad e, mastai platus, skaičių turime daug, bet nei vieno to skaičiaus neturime, kad būtų pasakyta, jog jisai yra iš tiesų tikras. Taigi pabaikime spekuliuoti ir pradėkime eiti kartu į priekį visi. Ponas Lamasur, iš tiesų E BPO nustatė, kad tai pasaulio mastu sudaro 100-200 milijardų dolerių. Na tai Europoje būtų keletas dešimčių milijardų eurų. Dabar Peteris Jezik. Dėkoju. Šią savaitę Ekofinas diskutavo apie PVM slėpimą e, ir nustatyta, e, jog 160 milijonų eurų yra nuslėpta. E, ar galima būtų, kaip galima būtų efektyviau kovoti su tokio pobūdžio sukčiavimu? Ar jūs manote, kad galima uh, kažkokį tai sprendimą surasti, kaip efektyviai kovoti su PVM slėpimu. Dėl PVM mes turime bendrą e, pagrindą ir tas pagrindas tikrai labai prieartėja prie tų skaičių, kuriuos pateikėte. Neminėsiu dabar e, visko konkrečiai, nes net ne tai yra taks komiteto tikslas, e, bet pagal komisijos strategiją būtų veikti taip, kad sureguliuotumėm PVM visur vienodai. Ir tikiuosi, kad e, būtent šio sukčiavimo atveju tikrai galima bus duoti kažkokį konkretesnį atsakymą per artimiausią ketvirtį ponas Lemasur. Beje, ekonomikos reikalų komitetas kaip tik tais ir užsijima šiuo reikalu. Dėkoju, Fabio Damasi. Ačiū, ponė Moskvice. Aš norėčiau pateikti kelias pastabas dėl būtent šitos valstybės ataskaitos. Žinoma, man, aš pritariu tai, tai, tai jūsų pozicijai. Mano dėdė Italijoje yra uh, batų gamintojas, iš jo įmonė yra vidutinė. Jis yra nedidelė įmonė ir Ir iš esmės jisai, sakykime, vis, visą, ką jis uždirba, jisai pasilieka savo. Jis neturi nei, nei dukterinių įmonių ir nesukčiauja mokesčių srityje. Ir aš matau, kad dabar, teikiant tas valstybės ataskaitas, reikia pateikti išsame informaciją būtent ir apie tokias mažas įmonės. Dabar aš norėčiau paklausti. Dabar būtent uh, dėl atitinkamų e, mokes, mokestinių e, sistemų arba mokesčio apskaičiavimo sistemų, taip pat kai kuriuose valstybėse e, iš esmės taikoma žalinga praktika, vydinga praktika, bet kai kurios valstybės netgi nenorėtų galbūt, kad tos lėšos būtų kaupiamos, kad, sakyk, kad per jas, pas jas persikeltų tos slepiamos lėšos. Ir tos valstybės vis dėlto kenkia kitoms valstybėms, kurios yra kaiminystėje. Kaip jūs planuojate kovoti šią problemą? Uh, gal siekiant užtikrinti kolegialumą ir nesibrauti į kolegės Vestager atsakomybės sritį, aš negaliu sakyti į vieną jūsų uh, klausimo dalį, kuris nesusijęs su mano atsakomybės sritimi, dar kartą galiu pakartoti, kad mano asmeninė nuomonė yra pakankamai žinoma ir galiu ją kartoti daug kartų, ji grindžiama tuo, kad būtina užtikrinti konkurencingumą ir pritraukti investicijas mūsų kontinente ir aš nenorčiau užbėgti už akių poveikio įvertinimo išvadoms, kurios bus pristatytos <clears throat> pirmojo 16 metų trimestro pabaigoje, kalbant apie visas e, diskusijas dėl minimalaus pelno mokesčio, tai e, ir EBPO pripažįsta, kad jį bus galima arba būtų galima nustatyti tik tai užtikrinant automatinį keitimąsi pateikti informaciją, tačiau dar kartą noriu pasakyti, kad mes reikia palaukti tyrimo išvadų ir tik po to siekti užtikrinti tam tikrą e, tolygumą šios situacijos ir kriterijus, kurie galėtų būti vienokie arba kitokie. Kalbant apie diskusiją, tai Kai kurie kolegos mano, kad reikėtų elgtis apdariau, tačiau aš kartu manau, kad reikia taip pat ir objektyviai vertinti savo e, veiksmus. Fabija, dar vieną minutę papildomų klausimų, aš, aš ją dabar ir išnaudosiu, noriu paklausti, kokia dabar yra padėtis, siekiant užtikrinti taksą komiteto nariams galimybę susipažinti su tam tikrais dokumentais, kurių pirmajame komitete negavome ir dabar turėtume gauti tam, kad nereikėtų dar tvirtinti ir trečiojo mūsų komiteto veiklos etapo. Taigi, kokia yra padėtis su galimybė susipažinti užtikrinti prieigą prie dokumento. Atsakymas. Kalbant, e, atsakant į šį klausimą, noriu pasakyti, kad jau daug dokumentų suteikėme, nes e, turėtumėte žinoti, kad čia iš tiesų kalbame apie labai daug dokumentų ir e, to neturėtume pamiršti, mano tarnybos šiuo metu atlieka visų dokumentų patikras siekiant užtikrinti, kad trūkstami dokumentai būtų pateikti komitetui ir aš artimia, per artimiausias dienas komiteto pirmininkui Lamasūrui tos dokumentus perdės, perduosiu ir aš tikrai noriu suštikrinti, kad mes jokiais būdais nesipriešiname, kad jūsų, tam, kad jūsų komitetas galėtų gauti visus reikiamus dokumentus ir atlikti savo darbą. Pirmininkas, mes <clears throat> prašysime iš naujo generalinio direktoriaus su mumis, mums pristatyti visus turimus dokumentus jų sąrašus. Vienas Gėgaltas dabar žaliųjų frakcijos vardu. And, uh... Ačiū. Pirmiausiai noriu padėkoti už uh, jūsų siekį, kurį ką tik jūs komisijos nariai pademonstravote. Palausiu, kol užsidėsite ausinės. Mes taip pat manome, kad 2016 turėtų būti bendradarbiavimo mokesčių srityje metai Europoje, turėtume visi to siekti, tačiau kalbant apie detalės, aš pagėdaučiau šiek tiek e, daugiau aiškumo kai kuriais klausimais. Pratesdamas Elizos Ferreros klausimą, noriu pasakyti, kad parlamentas yra patvirtinęs du pranešimus, tiek taksio pirmo komiteto, tiek Dotso Niedermayerio pranešime yra pateikiami specifiniai pasiūlymai ir rekomendacijos. Jūs teigiate, kad norite siekti daugiau, nei vien tik tai nustatyti mokesčių bazę rožę ir pelno perkelimo aspektus. Ir Kalbėjote apie bendrą konsoliduotą pelno mokesčių bazę, taigi noriu sužinoti, ar uh, tie nauji pasiūlymai aprieps ir mūsų ankstesnius pasiūlymus ir kada jūs pateiksite savo pasiūlymus, kurie atitiktų tuos, kuriuos mes patvirtiname savo pranešime. Noriu paklausti, kada prasidės tas procesas, kuomet jūs visapuškai atsižvelgsite į mūsų pasiūlymus arba pasakysite, kodėl neatsižvelgėte. Dėl BEPS žinau, kad pasiūlyme, kuris bus paskelbtas po dviejų savaičių, norėčiau sužinoti, kokiose sritise sieksite daugiau nei siūlo e EBPO. Noriu paklausti, kaip vertinate pasiūlymus nustatyti minimalius pelno mokesčio tarifus ir kitas taisyklės. Dėl pelno mokesčių bazės noriu paklausti, kokio, kurios valstybės narės privertė jūs pasirinkti dviejų žingsnių požiūrį, kurio pradžioje komisija nenorėjo, turint omenyje, kad kai kurios įmonės nuo e, šių mūsų pasiūlymų smarkiai nukentėtų, sumažėtų jų pelnas. Euh, en, en, en TIBEPS. Euh, quels sont les, les points qui doivent être. Euh... Dėl BEPS. Ką reikia tobulinti valstybių narių e, įstatymų e, leidyboje? Sakykime, pavyzdžiui, siekiant vengti dvigubo apmokestinimo, galbūt reikėtų pasižiūrėti, e, kas dubliuojasi, kaip išvengti dirbtinos erozijos ir panašiai. <clears throat> Taigi, pagrindas yra BEPS, mes norime BEPS perkelti į europinį lygmenį, tačiau norime nueiti dar toliau, būtent tose srityse, kurios nu, nurodžiau bet tai nėra laksis. E, ir tai yra du skirtingi dalykai. Kai tapau mokesčių komisaru, pasirodė, jog mes turime kai kurių mokestinių klausimų, kurie tęsiasi metų metus. Ir mes konstatavome, kad vieningo požiūrio taryboje niekaip negalime pasiekti. Taigi, kalbant apie laksis, tai yra gyvybės ir mirties klausimas tiek žmonėms, tiek įmonėms. E, buvo parlamento atliktas labai neblogas darbas. Ir Mariana Tyson, mano e, e, kolegė, taip pat puikiai žino šitą sritį. Mes pateikėme pasiūlymą, gavome maždaug vienodus rezultatus. Taigi reikėtų ieškoti kažkokio kelio, kuris, gal, kuris leistų e, pasiekti daugiau. Mes žinome tarybos sprendimą, kol vis tik tais e, vieningas sprendimas yra privalomas dalykas. Pirmiausia, turi būti bendras pagrindas, toliau turi būti konsil, e, e, konsolidacija. Noriu, kad bendras pagrindas būtų priemonė valstybėms narėms stumtis į priekį. Aš nenorėčiau čia įvardinti tų valstybių narių. Tai, nėra, tai yra vienintelis būdas, kad, kaip galime progresuoti ekonominių reikalų ir mokesčių reikalų e, komitetų pranešimai e, konstatuoja tam tikrus dalykus, to, ko negalėsime pratesti sausį, e, pratesime vėliau. Ir dabar norėčiau atvirai pasakyti, kad žinoma, kuo daugiau, tuo geriau, tačiau žiūrėkime realiai, e, turbūt reikia visko siekti pamažu ir palaipsniui. Aišku puiku, sako pirmininkas, ačiū. Marko Valį. Eh, ačiū, ponas komisijos nariai, kad atsakysite mūsų klausimus. Aš turiu tris klausimus. Pirmas klausimas dėl tų valstybių ataskaito ir jūsų vertinimas. Tai tikrai nelabai aišku, kaip komisija dabar mano veikti. Iš tikrųjų, čia jūs norite viešai viską daryti ir ryštingai griebtis tuo ataskaitą. Ar čia yra dar kažkokių slaptų dalykų? kur jūs norėtumėte dar pasiekti. Taigi, žinoma, tie pasiūlymai jūsų yra ryštingi. Taip, gerai, sutinku su jais. Tačiau mes žinome, kad valstybės narės turi ir lobistų. Yra valstybių, kurios iš tikrųjų nenori sekti daugumą. Žinoma, piliečiai nori mokėti mokesčius, žinoti, kad mokesčiai mokami teisingai ir jie panaudojami teisingai. Ir tai turi vykti tarptautiniu ir globaliu lygiu ar iš tiesų e, mes negalėtume suorganizuoti tarybos e, posėdžio, sakykime, kuriame būtų diskutuojame šiai klausimais ir būtų mūsų diskutuojami klausimai perkelti į tarybos lygmenį. Ir apskaitai dėl Europos e, mokesčio statuto, tai mes tą ir bandėme jį išaiškinti žmonėms. Tačiau e, kaip tai paaiškinti, jeigu, pavyzdžiui, didžiuliai koncernai ma moka mažesnius mokesčius valstybėje vien tik dėl įstatyminės bazės. Ir iš esmės e, tada e, didžiausia jas pajamas gauna ta valstybė, kuri būtent skatina tokią žalingą praktiką. O ne ta valstybė, kurioje yra įsikūręs tas koncernas. Aš manau, kad sistema yra neteisinga ir veikia netinkamai. Norėdamas atsakyti į šiuos klausimus turbūt nepasirodysiu labai kūrybingas. Norėčiau pasakyti, kad dabar kol kas mes tik kūrėme atsakymą. Tačiau galbūt pabandysiu detaliau į tą užduotą klausimą. Pirmiausia, norėčiau dirbti su Europos parlamentu Bet matau, kad yra tam tikrų niuansų. E, skaidrumas, konkurencingumas, jų negalima atskirti, e, juos, jie turėjo eiti pagret. Mes štai ką padarėme, padarysime, mes e, priimsime dabar nedelsiant sprendimus, į kuriuos neįeis reklamos klausimas. Tu taip padarysime dėl to, kad būsime, būtume nuoseklus su EBPO pasiūlymų. Visą tai vyks 27, e, labai tariant, e, e, sausio, kai susitiks kolegija. Ir tada bus nuspręsta, kokias priemonės priimsime, kurias būtų galima labai greitai taikyti. Toliau galimybės analizė, kaip viską perduoti plačiai visuomeniai Beje, jūs pateikėte vieną tokių pasiūlymų. Klausimas turbūt būtų toks, kaip įmonės turi arba turėtų viešinti savo informaciją. Būtent to mes ir siekiame savo e, galimybių studiją. Kokia rizika kyla? Rizika kyla dėl mūsų įmonių konkurencingumo, kadangi sąlygos e, Europos įmonėms ir ne Europoms įmonėms nebus vienodos ir mes turėtumėm atsižvelgti į tai, kokias informacijas susijusias su buhalterija ar mokesčiais apie įmonę skelbti arba neskelbti. Kitas dalykas, tas požiūris, kaip jis suliesti su BEPS. Bus objektyvių duomenų ir tų duomenų pagrindų komisija siūlys kažkaip pratesti tai, kas bus priimta 27 sausio. Taip, e, iš tiesų e, EBPO prisitaikys prie Europos lygmens ir mes toliau galėsime mm, labai skaidriai šią temą diskutuoti, turėdami po kojomis tvirtą pagrindą. Dėkoju, ponas Geraus Kalimans. Ačiū pirmininkė, susidaro įspūdis, kad per pastarosius mėnesius parlamentas e, daugiausiai dėmesio skiria e, mokesčių reikalų komitetui e, ir apskaitai mokesčiams ir e, LuxLeaks skandalas buvo pasitelktas tam, kad ES šioje srityje daugiau galių įgautų, kad būtų sukurta mokesčių sąjunga. Ir LuxLeaks skandalas buvo tik tai priežastis, kurią pasitelkite tam, kad mokesčių srityje būtų daugiau įgaliojimų sutikta Europos Sąjungai, o tai prieštarauja jūsų e, pastangoms, kurias dėjote būdamas e, Prancūzijos finansų e, ministru kai tuo metu Prancūzijos federalinė asamblėje pristatė Niko prašymą, kuriam, kuriame buvo minimas, minima 50 milijardų mokesčių vengimo apimtis ir Belgijos finansų ministras Van Overtveld e, išgirdus e, atitinkamą komisijos narės Vestager pareiškimą dėl lėšų pareikalavimo, lėšų gražinimo reikalavimo pasakė, kad e, tą padaryti tikrai bus nelengva. Aš tikrai nenorėčiau, kad jūs dabar paremtumėte komisijos narę Vestager, tačiau kadangi komisijos sprendimus priima kolektyviai, tačiau aš dabar noriu paklausti, kodėl Belgija buvo pasirinkta pirmąją šalimi tiek e, kalbant apie uh, sumos apimtis, tiek apie nustatytus e, gražinimo terminus. Ar jūsų priemonės nepaskatins tam tikros e, konkurencijos tarp ES šalių? Kita klausimą taip pat norėčiau užduoti, taip pat ir visai komisijai, ar jūs e, toliau siekdamas įgyveninti CCCTB projektą dėsite papildomas pastangas, kad galėtume, sukurtumėte e, bendrą su ES mokestinę bazę. Euh, Grįžtant prie ankstesnio mano gyvenimo etapo. Norėčiau papasakoti kai ką, ką prisimenu. Turbūt buvau pirmas iš finansų ministrų, kurie, iš vienas iš trijų Euro, pirmųjų ministrų, kurie rėmė BEPS Europoje. E, Morgan Šoblė ir aš siūlėme sustiprintą bendradarbiavimą dėl mok e, mokesčių srityje, Belgijoje ir kitur. Taip pat e, e siūlėme tam tikrus mokesčių paketus, kurie Prancūzijoje atnešė labai nemažai pinigų. Bet ne dėl to mane neramina šis e, mokesčių slėpimo klausimas, kad esu komisaras. Aš ir kaip pilietis dėl to nerimauju ir e, kaip politikas. Taigi, jūs tikriausiai pastebėjote ir ponios Vestager sprendimo neturėčiau komentuoti, kad ne tik Belgija yra liečiama jos priimtų sprendimų. Fiat Luksemburgo atveju, Starbucks e, Niderlanduose atveju, kitose šalyse bus kitų įmonių. Ir čia niekas negali panos Vestager apkaltinti, jog yra uh, diskrimin, jokį diskriminuoja, bet niekas negali pasakyti, kad ji ir e, šališka. Bet kokiu atveju, e, kai kuriais klausimais norėta pasiekti didesnės federalizacijos ir čia manau, kad jums yra puikiai dirba diskusijoms. Tai yra taisyklės, tų taisyklių turime laikytis visi. Ši kolegė komisarė turi, e, konkurencijos komisarė turi dirbti nepriklausomai. Ji turi priimti, prisimti pilną atsakomybę šioje srityje, dirbti nepriklausomai ir kiekvienas čia bei kiekvienas jos kolega žino, kad ji dirba gerai. Ponas Lamasur, taip mes e, taks komitete turėsime progos su jas dar susitikti artimiausių metų. Dabar norėčiau komunikuoti ir perleisti per pirmininkavimą. Danuta Hubner. Ačiū, Danuta Hubner toliau. Ačiū, panė Vimelika, panė komisijos narė. Aš turiu tik tai du klausimus, tris rytis norėčiau apriepti savo klausimais. Viena yra susijusi su, su skaitminė ekonomika, nes aš galiu įsivaizduoti, komisija taip pat norėtų uh, būtent išspręsti e, skaitmeninėje ekonomikoje e, kylančias mokesčių problemas, mokesčių vengimo problemas, nes būtent jos kyla pastarais metais vis dažniau. Ja, tai būtent netiesioginis apmokestinimas bus susijęs su tomis problemomis. Aš norėčiau tik tai sužinoti, kaip jūs, kaip komisija, kaip kolegija, kuri atsakinga už skirtingas sritis, ar jūs galvojate, ką nors atlikti 2000 16 metais šioje srityje. Norėčiau aš dar sugrįžti prie Burkhardo Balcer, kuris kalbėjo apie šitą minimalų apmokestinimą. Buvo kalbama, kad neformalioje taryboje buvo diskutuojama apie, apie atinkamus apie šios klausimus, bet jie buvo nutolę nuo kompromiso ir konsensuso. Bet buvo pabrėžta, kad reikia sugrįžti prie šios diskusijos. Taigi komisija a, turėtų turėti kažkokių minčių, kaip būtent išspręsti šį, minim, kaip išspręsti šią minimalaus veiksmingo apmokestinimo klausimą. Tai būtent, gal galėtumėte išsameu atsakyti šitą Burkhardo Balso klausimą. Tai iš esmės tai yra klausimas dėl kurio galėtų būti sustiprintas bendradarbiavimas taryboje. Nes jeigu žinote, kad e, kartais užtrunka ištisus metus, e, sekant pasinaudoti tuo sustiprinto bendradarbiavimu, ar jūs e, savo vizijai matote kažkokias sritis, pavyzdžiui, apmokestinimo srityje, kur šitas sustiprintas bendradarbiavimas galėtų būti vykdomas? Alors, sur, euh, sur d'abord l'économie. Pirmiausia, dėl skaitmeninės ekonomikos. Toli gražu nepaprasta G20 e, diskutuoti šiuo klausimu. Aš ten dalyvavau pirmiausia kaip ministras, dabar kaip komisaras. Tačiau BEPS kaip atsakas ir mūsų veiksmai gali sureguliuoti skaitmeninės ekonomikos klausimą yra labai pramoninis, labai materialus klausimas. Reikia išspręsti dar ir kitus klausimus, o būtent dėl PVM. Čia dirbu su kolegė Ensil Mutinger. Vyksta diskusijos, ar būtent skaitmeninių nesrytimi turime užsiimti atskirai, Ar turime skaitmeninę sritį įjungti į PVM sritį? Kol kas negaliu konkrečiai atsakyti. Dabar reikėtų galbūt pagalvoti, kaip atsakyti į klausimą dėl minimalaus procento. Mes manome, komisija mano, kad mums nereikia minimalaus e, procento, kad nustatytume teisingą apmokestinimą. Tiesiog reikia realaus, efektyvaus apmokestinimo, kad įmonės iš tikrųjų sumokėtų joms priklausančius mokesčius, jeigu kuria pelną. Minimalus apmokestinimas yra iš tiesų labai kontroversiškas, jis tikrai atvertų Pandoros skrynę tarp valstybių narių labai gerbiu e, taryboje visus e, kolegas, tačiau pasakysiu, kad e, tai tikrai nesupaprastins mūsų bendradarbiavimo. Dėl to klausimo, kurį užduodate, mes pasakyčiau, kad galų gale atsakymas būtų ne. Bet kokiu atveju, atveju kitame ekofino posėdėje tas klausimas bus svarstamas. Peter Zimon. Als komisijos nariai, būdamas socialdemokratų koordinatoriumi taksė specialiame tyrimo komitete. Džiaugiuosi, kad vėl su mumis šiandien susitinkate, atsakote į klausimus, todėl mano klausimas yra susijęs su mūsų e, paskutiniu keitimu su nuomonėmis ir vykstančiu dialogu praėjusiu metu spalio mėnesį plenarime posėdėje jūsų paklausiau štai, kuriametis turime informaciją, Amsterdamo universiteto buvo e, leista e, taksio komiteto, tiksliau leis, neleista taksio komiteto nariams svarnis su dokumentais specialiame, specialiame kabinete. Aš kartu su savo kolega šiuo klausimu pateikiau e, su Liza Ferreira atitinkamą klausimą komisijai, kurį dar negavome atsakymą, taigi dar kartą noriu jį iškelti. Ar tiesa, kad dokumentas susijęs su valstybių narių atsakymais į klausimyną, kurį patikė komisija, buvo perdotas tretiesiems asmenims ir ar buvo dar kitų tokių atvejų, kuomet tretiesiems asmenims buvo perduoti dokumentai, su kuriais neleista susipažinti taksą komiteto nariams arba leista susipažinti tik iš dalies arba tik tai skaitimo kambaryje. Jeigu tokie atvejai yra tiesa, ar dabar taksų komiteto nariams bus užtikrinta ir sudaryta galimybė susipažinti su šiais dokumentais tam, kad mes galėtume priimti savo sprendimus, atlikti tyrimą, remdamėsi kuo platesnė informacinė baze. Atsakymas per pirmąjį taksų komiteto veiklos etapą buvome sustikę ilgoms diskusijoms su jūsų pirmininku, kuris jūsų visų vardų su mumis diskutavo ir mes susitarėme dėl sprendimų, kurie, aišku, nėra tobuli, tačiau yra priimtini visiems ir praktiškai gyvenime prieš kelias minutės aš jau minėjau, kad <clears throat> tam, kad būtų galima susipažinti su tam tikrais dokumentais, tai dabar mūsų uh, administracijos atstovas e, tikrai pono Lamasiūro kabinetą atneš krūvą dokumentų, kurie svers, na, aš tikiuosi, ne keliolika kilogramų, tačiau tilps į jo dvi rankas. E, taigi aš e, dar kartą noriu pasakyti ir užtikrinti, kad taksio komiteto nariai galės susipažinti su visais dokumentais, su kuriais galės susipažinti visi kiti ir tai pasakytume tiek pono Simonso, tiek visų kolegų adresų, kiek aš žinau, jokių panašaus pobūdžio incidentų, skyrus e, tą, kuris buvo minėtas, neįvyko, tačiau dar kartą noriu patvirtinti komisijos įpareigojimą užtikrinti visapušką skaidrumą e, tam, kad e, jūsų komiteto nariai galėtų susipažinti su visais dokumentais, su kuriais gali susipažinti bet kokios kitos ES institucijos atstovai. Papildomas trumpas klausimas. Kada galime tikėtis, kad bus mums užtikrinta prieiga prie šių dokumentų, turint omenyje, kad komiteto veiklos laikotarpis baigsis po trijų metų, kalbant apie atskaitomybę pagal šalis, jau buvo paminėti kai kurie su jie susiję aspektai. Aš norėčiau pabrėžti skirtumus, kurie toliau turėtų išlikti remiantis EBPO rekomendacijomis ir tie, kurie dabar ir ta informacija, kurią dabar bankai turėtų suteikti arba paviešinti tinkamą informaciją. Aš manau, kad neturėtų būti prasminga reikalauti teikti e, skirtingas ataskaitas, kaip e, reikėtų išvengti tokio nenuseklaus elgesio. Kalbant apie atskaitomybę pagal šalis. Aš dar kartą noriu pakartoti, kad imsimės veiksmų artimiausio laiko atsižvelgdami Europos parlamento poziciją ir <clears throat> kalbant apie trūkstamus dokumentus, aš noriu pasakyti, kad artimiausiamis dienomis juos pateiksime ir toks būtų mano atsakymas. José Manuel Fernández. peux parler en français. Je vais ici à côté. Je vais parler en français avec un autre micro. Bon, je vais parler alors. Kalbėsiu prancūziškai, bet įsijungsiu kitą mikrofoną. Jau kalbėjome apie įmonių konkurencingumą. Įmonės turi dalyvauti Europos komisijos ir parlamento atliekamame darbe, darbe. Tačiau nereikia pamiršti vidutinių įmonių. Jų yra apie 80 procentų ES. Konkretus klausimas būtų toks, ką komisija daro konkrečiai mažų ir vidutinių įmonių labui. Aš asmeniškai nepritariu mokesčių suvienodinimui Bet aš esu už e, pagrindų, už procedūros suvienodinimą. Ką galvoja komisija apie e, bendrą kažkokį tai mokesčių principą, o ką galvos jie komisija apie naujus mokesčius, tokius kaip e, už finansinės transakcijas mokestis o taip pat apie naujus išteklius, kurie maitintų ES biudžetą. Čia pono Lamasūro irgi norėčiau paklausti, ar neturėtumėm čia turėti kažkokių tai platesnių planų, nes juk turėtumėm kalbėti ir apie naujus nuosavosius išteklius. Ponas Moskovici, taip iš tiesų jūs e, teisus pabrėždamas e, mažoms ir vidutinėms įmonėms suteiktiną vaidmenį, kad jisai turi būti daug svarbesnis. E, skaidrumas turi leisti išvengti mokesčių slėpimo ir sukčiavimo, toliau dėl harmonizavimo. Aš norėčiau šiek tiek sukomplikuoti tą klausimą iš tiesų e, tikslas yra harmonizuoti procedūras. To tikslo siekiame per bendrą, e, bendrą mokestį. E, jis turėtų, sus, jis turėtų privesti prie harmonizavimo, prie konsolidavimo. E, tačiau tą galima pasiekti tik tais etapais. Toliau atsakydamas į jūsų trečią klausimą pasakysiu, jog tas klausimas na, dvigubas. Pirmiausia yra bendra dalis, jūs e, esate tikrai um, specialistas ir žinote, ką atliekame uh, su Lamasūru Marijo Monti vadovaujamoje grupėje ir tikrai galime dabar kompetentingai pasisakyti tuo klausimu. Aš atsakingas už e, nuosavosius išteklius ES, eurozonoje, ar galime turėti, ar negalime turėti biudžetinių e, galių. Čia tokį klausimą sprendžiame. Europos, eurozonos finansiniai pajėgumai, labai jautrus klausimas, parlamente, manau, tam bus pritarta. Europos valstybės kartu su komisija prieš 2015 metų pabaigą priėmė deklaraciją, kuri nustato principinį susitarimą, po to nustato tam tikrą darbo tvarkę, kad iki birželio mėnesių turime uh, apmokestinti finansinės transakcijas. Aš esu įsitikinęs, kad tai, ką nusprendė valstybės narės, atgal nepasuksi ir tas mokestis tikrai bus. Dar po to reikia aptarti ne vieną parametrą. Pavyzdžiui, koks konkrečiai bus mokestis ir kaip jis bus renkama. Kol kas dar to nuspręsta nebuvo finansinių transakcijų mokestis e, tikrai gali būti kandidatu užtikrinant e, nuosavosius išteklius. Kol kas e, neapsprendėme, koks to mokesčio dydis bus. Čia yra politinis klausimas. Dėkoju. Į ekonomikos reikalų biudžeto reikalų komitetas parengs pranešimą apie finansinius pajėgumus, apie e, fiskalinę procedūrą ir galima bus toliau diskutuoti apie nusavosius išteklius. Dėkoju, ponas Margėl. Ponas Lamasur ką tik tais pasakė, kad apie mm, mokesčius kalbant šiek tiek keičiasi mentalitetas Komisaras kalba labai politiškai, tačiau manau, kad parlamentui reikalinga komisijos parama. Ir čia reikėtų pabrėžti tris dalykus. Jūs sakote, kad reikalingas labai glaudus bendradarbiavimas suteikiant prieigą prie dokumentų. Aš taip įsivaizduoju, kad taip ir bus. Tačiau e, mes prisimename ir ponė Ferreira prisimena, kaip viskas buvo anksčiau, todėl norėtume tokią garantiją užsitikrinti kitas klausimas. E, Kiekvieno šalies atskirai turbūt nenagrinėsime, bet reikėtų pažiūrėti, e, kaip ten dėl to skaidrumo, kaip skaidrumą suderinti su konkurencingumu. Aš manau, kad e, skaidrumas gali užtikrinti daugiau konkurencingumo. Toliau dėl akcininkų direktyvos. Mums reikia didesnio paramos, didesnės paramos iš komisijos pusės. E, jūs taip pat sakėte, kad reikia iš e, kiekvienos šalies surinkti konkrečius duomenis. Kitas klausimas taip pat bus e, gal mažiau tikslus, bet jūs, nu, jis būtų toks. Jūs atsakingas už ekonomikos reikalus kaip komisaras, kaip ekonomiškai koordinuoti tuos visus reikalus ir 2016 metai gali atnešti e, harmonizaciją mokesčių srityje, kadangi mes e, kalbame apie išlaidas, bet e, nekalbame apie pajamas, o kalbant apie pajamas, tai čia atsiranda ir sukčiavimas, ir mokesčių slėpimas ir panašiai. Taip kad čia turėtų būti mūsų prioritetas. Ir dar vienas dalykas Čia ponė Beres man sakė, kad būtų neblogai užduoti tokį klausimą. Daug kalbama yra apie terorizmą ir apie jo finansavimą. E, ar gali komisija ką nors e, tuo klausimu padaryti? Pana Morelė, jūsų pastabos yra teisingos, kalbant apie e, dalyjamasi dokumentais, Komisija yra įsipareigojusi taks komitetui, kad taip bus daroma. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad daugelis dokumentų yra susijusios su nacionalinių valstybių su, e, teikiama informacija. Jeigu mes norime e, vaisingos diskusijos, tai reikia remtis tais dokumentais. Taip pat tie dokumentai reikalingi teigiamam darbo rezultatui. Valstybės narės turi būti nuolatos, e, nuolatos turi būti konsultuojamasi su valstybėmis narėmis, o tuo met, e, kai jau mes su jomis pasikonsultuosime, artimiausių metų papasakosime jums irgi apie tų konsultacijų rezultatus, apie viską keisimės informaciją su jumis. Jau sakiau ir dar kartą galiu pakartoti, kad man klausimas dėl konkurencingumo e, nekyla, bet su kolegomis atliksime e, analizę Nes juk e, nepaslaptis, kad ne visi kolegos galvoja lygiai taip pat kaip aš. Tačiau net jeigu jie negalvoja taip pat kaip aš, jie vis tik tais norėtų rentis tokiais pačiais metodais. Toliau dėl mokesčių. Mokesčių klausimas Europos pusmetyje yra numatytas. Šiais metais jis turėtų, netgi šį pusmetį tas e, mokesčių klausimas turėtų uh, būti daug ambicingiau ir tiksliau formuluojamas. Toliau dėl terorizmo finansavimo. Prancūzijos finansų ministras paskutinio kofino metu šį klausimą kėlė ir kitoje kofino metu šį klausimą taip pat kels ir jis teisus. Šis klausimas buvo aptarinėjamas labai gyvai. Komisija yra pasirengusi atsakyti į kiekvieną pasiūlytą iniciatyvą, nes būtent jeigu nukirsime terorizmo finansavimo šaknis, tai ir terorizmas pats e, išnyks. Kol kas E, net nežinome, kokių priemonių galėtume mintis, tačiau artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais tų dalykų tikrai labai intensyviai ieškosime, nes tai yra gyvybiškai svarbus klausimas. Ačiū, Benvita. Pane komisijos nariai, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad jūs savo pasisakymą pasakėte, kad valstybių ataskaitos gali prisidėti prie konkurencijos iškraipimo man iš tiesų sunku suprasti, kodėlgi tokių duomenų paskelbimas, būtent dėl, dėl žimtumo, dėl sumokėto mokesčio, gali iškraipyti konkurenciją tarp e, Europos ir užsienio įmonių. Gal dar kartą galėtumėt paaiškinti, kodėl taip yra. Bet aš norėčiau paminėti dar kitą konkurencingumo aspektą, kuris man yra svarbesnis. Nidermairo ir Dot pranešime būtų pasiūlyta a, numatyti atitinkamą sąžiningo mokesčio mokėtojo anspaudą sukurti. Iš tiesų, a, a, iš tiesų tai Europos parlamento e, pasiūlymas ir jeigu taip, kaip jūs galėtumėt įsivaizduoti, kaip galima e, įvertinti, ar e, žmogus sąžiningai sumokėjo mokesčius, kokie yra kriterijai. Jeigu, e, pavyzdžiui, kokios įmonės įtikins atitinkamą šitą anspaudą suteikianti, e, suteikiančią tarnybą, kad jos sąžiningai moka mokesčius, tai iš tiesų e, jie gaus konkurencinį pranašumą prieš kitas įmonės, kurios to neįrodė ir negavo tokio apdovanojimo. Uh, D'abord, je, je, vous, vous Pirmiausiai Dar kartą noriu pabrėžti, kad mano pozicija neprieštarauja pasiūlymams dėl skaidrumo, užtikrinimo ir e, skaidrumas savo ruoštų neprieštarauja arba nekenkia konkurencijai. Kalbant apie Europą veikiančias įmonės ir ne Europą veikiančias įmonės ir informacija suteikiama apie jų mokamus mokesčius, savaime jau iškreipė konkurencinė situacija, nes europinėms įmonėms siūloma taikyti priemonės, kurios nėra taikomos kitose šalise. Ir e, aš tikrai negaliu prieštarauti savo paties e, įsitikinimams. E, šiuo atveju. Ir čia tikrai negaliu nieko jums daugiau papasakoti. Visos ekonominės priemonės, kurios yra siūlomas dabar vertinamos atitinkamo tyrimo eigoje. Kalbant apie ekonomikos komiteto pana Niedermayerio siūlytas priemonės savo pranešime, iš tiesų ekonomikos komitetas pritarė tiek atskaitomybė pagal šalis, tiek ir tam atitinkamam ženklinimui. Ir e, atliekant e, poveikio įvertinimą, ta ženklimo sistema taip pat bus vertinama kaip viena iš galimybių ir kai bus tas poveikio vertinimas atliktas, pristatyti jo rezultatai. Aš e, atvyksiu vėl į jūsų komitetą ir galėsime grįžti tų klausimų susijusių su skaidrumo ir konkurencingumo tarpusavio santykiu. Ir tuomet mes nustatysime, kokiu būdu užtikrinti viešumą, ar pasitelkus ženklimo sistemą, ar kokiais nors kitais būdais. Mm, Naina Gill. Thank you, Chair and Commissioner. Welcome and. Ačiū, ponia. Pirmininkė, ponia komisijos nariai, laimingų naujų metų. Aš turiu tris dalykus iškelti dar apmokestinimo jungtinėje karalystėje. Aš manau, kad yra svarbu, kad mes turėtume pabrėžti darbą, kurį atlieka šis komitetas ir Europos komisija, spręsdami apmokestinimo klausimą. Aš manau, kad ir diskusijoje būtent labai svarbu paminėti e, tokius, e, tokius dalykus, ypač Junktinėje karalystėje vykstant diskusijoms. Taigi, e, mokesčių vengimas gali būti toks fenomenas, su kuriuo kovojama visoje Europos Sąjungoje. Ir vieni iš didžiųjų investicinių bankų Junktinėje karalystėje nemoka pelno mokesčio. Taigi, žmonės tikrai piktinasi tuo, piliečiai to nesupranta. Iš tiesų, tie pasiūlymai, kurio jūs pateikėte, kuriuos pradėsite teikti tiksliau mėnesio pradžioje, tikrai bus suprasti ir palankiai priimti mūsų piliečių. Dar vienas dalykas, tai būtent šitie atvejai susiję su Luksemburga ir Belgija. Tačiau kaip jūs galite patvirtinti, kad iš esmės šitas skaidrumo užtikrinimas, ta kova, tie laimėjimai ir netrumpalaikiai? Nes aš manau, kad e, ilga, ilga, ilgas laikas dar praeis, kol, kol įmonės imsis tinkamos, tinkamos veiklos, sąžiningos veiklos. Manau, po dešimties metų tik tai pamatysime rezultatus dabartinių priemonių. Problema yra ta, kad, e, kad valstybė, kuri, e, kuri pažadė valstybės pagalbos teikimo taisyklės, jinai yra nubaudžiama. Ir ji negauna kompensacijos. Ir, bet kaip jūs dabar galite dabar suvienintas valstybės narės, e, kurios galėtų kovoti bendrai su, ko, su mokesčių vengimu? Kitas dalykas tai yra e, audito sektoriaus reforma. Dabartiniai atvejai rodo, kad įmonės e, būtent jos būtent ir e, yra skatinamos atitinkamo asmenų, atitinkamo uh, už e, auditą atsakingo žmonių, juose taikyti atitinkamas mokesčių vengimo struktūras. First, uh, uh, right about the impact on... Iš tikrųjų, jūs esate teisi dėl to poveikio Junktinė karalystė. Junktinė karalystė uh, aktyviai rėmė uh, skaidrumo iniciatyvą ir taip pat BEPS priemonės, kovai, kovai su BEPS priemonės. Aš prisimenu, prisimenu tas EBPO iniciatyvas, kurios buvo vykdomas bendrabant kartu su Džožo Ospartnu, su kitais, kitomis interesuotomis šalimis. Aš manau, kad mūsų bendras paketas atitinka ir Junktinės karalystės įsipareigojimus Iš tiesų, e, ne tik Eurozonai, bet ir visoje Europos Sąjungoje taikomas šitas bendras paketas ir manau, kad e, Junktinės karalystės vyriausybė taip pat sieks bendro tikslo. Dėl kitų klausimų. Aš manau, kad e, tos valstybės pagalbos bylos iš esmės turėtų būti nagrinėjamos konkrečiai, kiekviena atskirai ir čia, žinoma, už konkurenciją atsakingas komisijos narys turėtų tuo užsiimti Aš manau, kad mes turėtume ataikyti e, tokių atvejų prevenciją. E, ir e, matau, kad mūsų kompetencijoje mes imamės visų skaidrių ir tinkamų priemonių, siekdami išvengti tokių dalykų, nebūtų piknažiavama valstybės pagalba. Žinoma, kai kurios valstybės gali kreiptis, sakykime, manydamos, kreiptis į mus, manydamos, kad jos neteisingai nubaustos. E, e, ir komisija imsis spręsti jų klausimą. Dėl tų audito, tai komisija šiuo metu dirba su valstybės narėmis, su auditoriais, siekiant užtikrinti, kad tos taisyklės, kurias mes jau priėmėme, būtų įgyvendintos būtent iki 16 metų birželio mėnesio. Tai būtent tai galutinė įgyvenimo data. Ir mes e, siekiame to. Matome, matome, kad tikrai pažanga bus pasiekta. Ačiū, Liudikas Nidermajas. Ačiū, pirmiausia. Aš pritariu jūsų nuomonėje komisijos nary, dėl to minimo, minimalos veiksmingo apmokestinimo, tai, tai, taip pat pritariu komisijos darbui dėl PEPS direktyvos. Aš norėčiau paklausti dėl kai kurių sričių, kaip mes galime pasiekti vienybę taryboje, būtent kalbant e, apie anti-PEPS priemonės, kurias pasiūlė EBPO, ar kurių reikalavo Europos parlamentas. Kitas dalykas jisai, jisai yra, a, nėra susijęs vien tik tai su pelno mokesčiu, nes mes siekime veiksmingai surinkti visus mokesčius, bet mes matome, kad yra tam tikrų spragų PVM surinkimo srityje, nes mes matome, kad nesurinka tokių mokesčių vis dėlto kyla tam tikrų problemų ekonomikoje. Kaip mes galime dabar pagerinti PVM surinkimą? Ir kaip Jūs manote, kuria kryptimi a, turėtų būti a, nukreiptas komisijos pasiūlymas šioje srityje? A, kaip, kaip mes galime išspręsti tarp valstybinį pavėm apmokestinimą, kaip skaitmės ekonomikos apmokestinimą, kaip saskaity, apskaitos srityje e, sprendžiamas problemos ir kur mes galėtume rasti veiklos sričių. Dabar dėl e, šito e, kovos su sukčiavimo paketo arba e, anti-BEPS paketą. Žinoma, sudėtinga pasiekti vieningą nuomonę, kalbant apie mokesčius. Bet aš esu patenkintas dabartiniais pasiekimais. Mano pasiūlymai šiais metais tai rodo, nes e, mes jau bendradarbiavame su EPPO e dėl bendros struktūros ir jau buvo e, G20 grupėje priimti tie sprendimai, tai būtent vyriausybinių ir valstybinių lygių. Aš nesakyčiau, kad š... tokių tikslų bus pasiekta lengvai, bet įmanoma pasiekti bendrų sprendimų pirmininkaujant Nyderlandams. Tai būtent e, ja, prieš kelias dienas aš jau sakiau, prieš e, mūsų pertrauką, e, kad mes siekiame vienodų ir ištingų tikslų ir mes esame įsitikinę, kad mūsų pasiūlymai sukels galbūt daugiau problemų, negu mes dabar mes aptarėme ir Ir būtent šitas pasiūlymas dėl bendros mokesčio bazės, žinoma, yra sudėtingas ir jis vis išliks sudėtingas, bet galbūt pasieksime kažkokios pažangos. O dabar dėl e, PVM surinkimo. Čia iš tikrųjų ne mūsų klausimams priskirtinas klausimas. Mano antras pagrindinis e, pasiūlymas, kalbant apie e, kovos mokesčių vengimo pasiūlymus, tai būtent e, PVM mokesčio surinkimo reforma. Mes vis dar rengiame šią visą apimančią strategiją ir kovo mėnesį išsame aptarsime šią strategiją, jeigu norėsite aptarsiu su jumis, aš žinoma galėsiu atvykti pas jūs, išsameu aptarsiu PVM strategiją. Bet klausimas, kaip jau sakiau, bus sudėtingas. Jis turi būti aiškiai išaiškintas, ryštingas ir tvarus. Ačiū, Michaelis Toeris. Mes žinome, kad jūsų gimimo diena šiandien. Ne, vis dėlto rytoj. Prašome. Ačiū, panė pirmininkė kad, kad galvojate apie mane, iš tikrųjų galbūt neteisinga informacija jūs pasiekia ir rytoj mano gimtadienis. Norėčiau pasveikinti kolegas naujų metų progą ir norėčiau padėkoti už galimybę padiskutuoti su komisijos nariu Moskovičiu, pasikeisti nuomonėmis. Pirmiausia, norėčiau padėkoti jums jūs pasakėte, kad prieiga prie dokumento arba galimybė susipažinti su dokumentais bus suteikta. Aš a, a, a, su taksė e, vienas e, bendra pranešėjais e, ir norėčiau priminti, kad iš tiesų buvo sudėtinga gauti tokius duomenis ir susipažinti su dokumentais, kai kurios vietos buvo tikrai ištrintos ir pajuodintos, ypač kalbant apie mokesčių reglamentavimą. Taigi mes aptarėme ne tik tai mokesčius, tai daug išsamesnės, platesnės rytis ir mes turime a, turėti prieigą prie dokumentų. Jūs, jūs kalbėjote apie Profit Participating Loans, apie šitas hybridinius e, mokestinės sistemas. Ar tai yra jūsų paketo dalis? Jūs sakėte, kad BEPS paketas turės būti privalomas ES teisinė e, metų e, mėnesio pabaigoje. Būtent buvo pranešta, kad pasirodys šitas paketas. Mes e, pateikėme konkrečių pasiūlymų, kad būtų sąžininga konkurencija mokesčių srityje Na, iš esmės jūs nušvietėte situaciją teigiamai, bet e, mano konkretus klausimas, kaip jūs galite užtikrinti, kad tai, kas dabar priimta, tai būtent automatinis informacijos pasikeitimas, tikrai veiks? Nes e, komisijos pasiūlymas buvo susilpnintas valstybėse narėse. Iš tikrųjų, aš sutinku, kad tai, ką jūs e, sutarėte, ką jūs priėmėte, iš tiesų yra žingsnis į priekį. Tačiau iš esmės žengta ir šiek tiek atgal valstybėse narėse. Būtent ar mes nepatirsime tam tikros žalos, jeigu šitie teisės aktai dabar bus netinkamai vykdomi valstybės narėse. Dar vienas dalykas, mes turime taip pat komisijos pirmininką, pana Junkerį iš Luxemburgo, panas Timmermans yra iš Niderlandų. Tai yra tos valstybės, kuriuose būtent buvo taikoma įdinga apmokestinimo praktika. Na, Luksemburgas šiek tiek pasistengė, kad būtų sprendžiama šios problemos. Dabar mano klausimas, ponai Moskavičiu, mes tikime jumis kaip, at, kaip atsakingų komisijos narių, ar jūs manote, kad sprendžiant šį klausimą kai komisijos pirmininkas jums pritarė, jums padeda, nes mums daro įspūdis, kad nepakankamai įmamasi veiklos šioje srityje. Jeigu už šio projekto slypi tik tai vienas žmogus, jeigu jis remia tik vienas žmogus, tai sudėtinga įgyvendinti. Taip, iš tiesų, tie hybridai įvairūs ir kiti dalykai, dėl kurių krausi, tai iš tiesų yra. Jeigu, yra, susi, jeigu būna susitarimai tarp valstybių narių, tai, tai geriau. Mm, jeigu ne, tai tuomet pereiname prie teisėkuros dėl automatinio keitimos informacija. Dabar yra e, automatinis keitimasis informacija ir aš labai kovojau, kad tai e, taip įvyktų, komisija už tai yra atsakinga. Kai kurios valstybės narės nori komisiją nustumti į šalį, kad viskas vykstų tarp jų. Tačiau aš nesu įsitikinęs, kad būtų geriausias dalykas, jeigu nacionalinės inform... E, administracijos tik tai skiriasi informaciją reikia įtraukti į tą procesą ir komisiją, kad komisija galėtų viską koordinuoti. E, todėl aš e, visiškai įsitikinęs, kad mūsų teisės aktai yra visai geri. Žinoma, kaip ir jūs norėčiau, kad jie būtų dar geresni, tačiau tai, ką turime, jau yra neblogai. Norėčiau pasakyti, kad e, Luksemburgas, kaip pirmininkaujanti valstybė, pasiekė labai neblogų rezultatų. Aš dirbau ranka rankon su jais, e, važiavau ne kartą taip pat ir į Niderlandus. Ir pas, pamačiau, kai jie ruošiasi pirmininkavimui, kad jų ambicijos yra tokios padidelės kaip Luksemburgo. Ir neformalaus ekofino metu aš pasakiau, kad e, atgailautojai dažnai būna labiausiai įsitikinę kovotojai už religinius e, reikalus. Nesakau, kas čia kur e, daugiausia nuodėmių padarė. Na, kai tapau komisaru, Junkeris mane pasikvietė ir pasakė, dabar tu būsi komisaru. Kai kam tai patiko, kai kam nelabai. Prisimenu diskusiją šioje salėje. Po to sužinojau, kad būsiu mokesčių komisaru ir aišku, kad Junkeris nepasirinko atsitiktinai už tai, kad e, tai yra artimos rytis ir be to Mm, norėčiau pasakyti, kad e, tiek jis, tiek Franz Timmermans, tiek kiti kolegos mane remia, galiu visus jūs patikrinti. E, Thank you very much. I think that. Labai ačiū, manau, kad uh, Tikrai teigiamai vertiname tiek jūsų užmojus, tiek optimizmą, kurį šiandien pademonstravote. Laikome tai tinkamų požiūrių, taip pat ir e, <clears throat> tai, kad esate pasirengęs besalgiškai priimti mūsų paramą ir mes, e, savai suprantama, tikimės, kad nauja pirmininkaujanti šalis šioje srityje sieks apčiuopiamų rezultatų, nekantri laukiame, e, kuomet pristatysite savo pasiūlymus e, dėl naujų teisės aktų paketų, taip pat ir dėl PVM vasario mėnesį. Aš turiu omenyje parlamento pateiktus konkrečius pasiūlymus, kurie atsispindi DOT e, Niedermayerio pranešime. Taigi šiais naujais metais mūsų laukia daug bendro darbo ir manau, kad mūsų politinės pažiūros ir užmojai yra bendri. E, manau, kad mūsų svarbiausias ir galtinis tikslas yra tai, kad pelnas turi būti apmokestinamas ten, kur jis yra uždirbamas, ten, kur jis yra sukūrimas. Alanai, ar norėtum dar apibendrinti? Ačiū. Aš taip pat norėčiau. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisarui, mes pradėjome tikrai geriausių įmanomų būdų 2016 metų darbus. Porą pastabų. Pirmojo koordinatorių posėdžių metu tekstu mes Kalbėjome apie koordinavimą ir taip pat e, mes šnekėjome apie tai, kad e, gali būti tokia galimybė, kad ateitie kažkas sužinos, kad yra kažkokių naujų dokumentų ar panašiai, kažkokių dokumentų, kurių nežinojome, e, kad taksut pirmininkas ir kiti ateitų to dokumento pristatyti. Jūs žinoma tikriausiai labai greitai turėsite mums kažką naujo papasakoti. Savo išvadose e, jūs e, kalbėjote, kaip ir ponas Niedermayer, apie tai, kad mes turime palaikyti politinį spaudimą vyriausybėms, kad tie sprendimai, kurie buvo priimti, būtų įgyvendinti iki galo. Ir kad ES e, viduje Bendra mokesčių bazė ir visi klausimai turėtų būti keliami taip pat yra bendros mokesčių bazės darbo tvarkė. Ta darbo tvarkė būtina, kad kitais metais pasiektumėm susitarimą. Anti-tax avoidance package mokesčių vengimo paketo e, atvejus taip pat turite labai gerų pasiūlymų. Ne vienas kolega, ponas Valy, ponė Žyl, ponas Fernandes kalbėjo apie nuosavosius išteklius ir jų problemas. Situacija keista, bet taip surėdyta teisė. Jeigu valst... komisija e, uždeda baudą kažkokiai tai valstybei nariai, kuri e, veikia prieš e, steigimo sutartis, tai ta valstybė turi mokesčius sumokėti tai valstybei, kuri nukentėjo. Kai mes kalbame apie nuosavosius išteklius, kurie papildys ES biudžetą, tai turbūt tą punktą reikėtų palikti ir toliau. Nežinau, ar čia pirminė ar antrinė teisė, čia sunkus e, politinis sprendimas turės būti padaryti, bet logiška, kad valstybė, kuri yra kalta, jeigu ji yra apkaltinta, kad ji neatsimtų mokesčių, bet tie mokesčiai per ES biudžetą e, būtų paskirsti kitoms valstybėms jeigu jis sumokės kažkokią baudą, kad ta bauda būtų paskirstoma kitoms valstybėms. Ir paskutinis punktas, aš manau, kad mes su, pagaliau suartiname požiūris dėl kiekvienos valstybės e, pranešimo e, atskirai. Ekonomikos reikalų komitetas pasiūlė ir ar mes tik tais negalėtume prieiti prie to jeigu paragintume tai, tą daryti tas įmonės, kurios tam yra pasirengusios. Mes turime 15 multinacionalinių įmonių, e, amerikietiškos įmonės e, skaitmeninės sitie čia pirmauja ir kai kurios įmonės tą padaryti yra pasirengusios. Galbūt, kaip sako Briuselėje tai būtų kažkoks klubas, kaip madinga sakyti Briuselėje, sakykime, mokestinio skaidrumo draugų klubas. Ir tenai būtų galima pasiekti tikrai labai neblogų rezultatų. Tos, toms įmonėms būtų suteikta tokia padėtis, kurias, kuri, E, e, tos įmonės būtų tiesiog e, atsidurtų geresnėje situacijoje negu kitos. Susitiksime ketvirtadienį vidurdienį ir tada patvirtinsime darbo tvarkę. Ačiū už dėmesį. Posėdis baigtas.